Tai ankstesnio posėdžio jums išplatinti ir tikiuosi, kad jie patvirtinti. Dabar kalbėsime apie komisijos darbo programą 2013 metams. Norėčiau e, priminti nariams, kad nebus spontaniškų pasisakymų dėl šio klausimo. Pirmiausiai suteiksiu žodį e, komisijos vicepirmininkui ponui Šefkovičiui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai, man labai malonu pristatyti Jums komisijos darbo programą kitiems metams. Ką tik tai e, komisijos kolegija ją patvirtino, o posėdis ir toliau komisijoje vyksta. Mes tvirtiname programą, rengėme ją e, glaudžiai bendradarbiaudami su Europos parlamentu. Puikiai dirbome su komitetų pirmininkų konferencija. Manau, kad e, e, strateginis dialogas tarp komisijos ir atskirų komitetų vadovų buvo kur kas taip pat gilesnis negu anksčiau. Ir mes e, neseniai kalbėjomės su komitetų pirmininkų konferencija, taip pat pirmininkas komisijos kalbėjo apie mūsų darbų programą anksčiau. Uh, ir e, mes rėmėmės jūsų idėjomis rengdami darbų programą. Iš diskusijų labai aišku buvo tai, kad programa pirmiausia turi būti skirta tam, kad ES e, sureaguotų į svarbiausius prioritetus - atgaivinti augimą ir kurti darbo vietas. Kiti metai bus lemtingi metai, e, siekiant, kad Europa pagaliau išbristų iš krizės ir kad užtikrintume e, išmanų įtraukiamojo pobūdžio augimą. E, šį rytą dar kalbėjomės apie panašius dalykus ir mes iš ryto diskusijų galime pasakyti, kad nėra vieno sprendimo, visi turi prisidėti Mes ES lygmenyje turime žiūrėti, kaip mes galime vadovauti visiems procesams ir E, užtikrinti, kad veiksmų rezultatai bus geri ir juos pateiksime elektoratui 14 metais. E, nepamirškime, kad e, komisijos prioritetai sutelkti ties septynėmis pagrindinėmis politikos kryptimis. Pirmiausia, pereiti prie tikros ekonominės ir pinigų sąjungos. Tai reiškia, kad tikra EPS e turi būti pagrįsta demokratijos principais. Antras dalykas - konkurencingumas per bendrą rinką ir pramonės politiką. Trečia kryptis - e, integruotų tinklų telekomo, energetikos, transporto srityje kūrimas tai yra būtina sąlyga konkurencijai ir e, augimui bei darbo vietų kūrimui. Toliau ketvirtasis - darbo vietų kūrimas integruota darbo rinka, specialios priemonės skirtos pažeidžiamoms grupėms, pirmiausia jaunimui e, kurie kenčia nuo nedarbo. Penkta kryptis - Europos išteklių naudojimas geresniams konkurencinėms galimybėms. E, pirmiausias prioritetas - užtikrinti daugiau saugumo e, visiems piliečiams ir paskutinė kryptis ES pozicijų kaip pasaulinės veikėjos stiprinimas, e, pirmiausia, panaudojant mūsų prekybos politiką. E, šioje, šiuose septyniose e, pro, kryptyse mūsų darbo programa pasižymė aiškiais tikslais ir komisija E, imsis iššūkių e, gyvendinti tą programą. Dabar pristatysiu jums, pristačiau jums pagrindinius prioritetus dėl ekonominės ir pinigų sąjungos. E, šie klausimai yra giliai svarstomi. Šiandien ryte diskutavome jau apie tai ir diskusijos tęsis. Komisija pristatys labai greitai savo pasiūlymų projektą tai bus mūsų įnašas į diskusijas. Pamatysime, kaip e, taikyti ambicingą požiūrį pagrįstą e, egzistuojančiamis institucijomis, kad užtikrintume visišką demokratinę kontrolę. E, tai bus vienas iš prioritetų kitiems metams. Tai reiškia, kad mums reikės ir e, modernizuoti viešųjų pajamų rinkimą tiek Europos, tiek nacionalinių lygmenių. Šiandieną komisija sureagavo į valstybių narių prašymą tų, kurios nori judėti greičiau dėl finansinių sandorių mokesčio. E, didelės ir mažos valstybės narės turi pasidalyti naštą, kad ji būtų visiems teisinga. Komisija nori, kad, mūtų, kad mūsų finansų sektorius būtų kom, konkurencingas, kad galėtume suteikti postumį ekonomiką. Jau pasiektą pažangos dėl kredito reitingavimo agentūrų Europos parlamentas ir taryba jau svarstė tinkamą dokumentą. Kitais metais mes kalbėsime apie šešėlinę bankininkystę ir e, taip pat priimsime tinkamus e, teisės aktus. Mes turime užtikrinti, kad nebūtų manipuliuojama toliau palūkanų normomis. Mes nepradedame nuo nulio. Parlamentas jau yra priimęs teisės aktus, kuris labai pakeitė finansų sektorių. Europos semestras jau veikia, tai yra vienas iš pagrindinių ekonomikos valdymo ramščių. Kad atkurtume pasitikėjimą tarp piliečių ir rinkų mes turime žengti kartu ir žengti tvirtai į priekį. E, mes e, turime galvoti apie konkurencingumą e, tam, kad užtikrintume ekonomikos augimą. Mums reikia tvirto pramonės pagrindo. Mūsų bendrovės galės sėkmingai dirbti, jeigu mes e, sukursime tik optimalią platformą. Tam mums reikia e, stiprios bendrosios rinkos. Reikia užpildyti teisės aktus spragas, reikia plėtoti tinklus, skaitmeninę ekonomiką, reikia pasinaudoti mobilumu sanglaudos politiką kaip reformų varikliu, ne tik kaip saugumo tinklu. E, komisija e, e, pramonės politikos gairėse ir bendrosios rinkos akte yra išdėščiusi savo poziciją. Mes norime visi dirbti kartu, kad priemonės ten numatytos turėtų būti gyvendintos iki 2014 metų. E, susitarimas dėl daugiametės finansinės programos 14-20 metams yra nepaprastai svarbu. Mes turime e, protingai investuoti, to reikia Europai. Taip pat reikia daug dėmesio ir pastangų kitais metais skirti tam, kad sektorinės priemonės ir programavimas būtų baigtas kitai tai projektų kartai. Taip pat reikia naujų iniciatyvų, iniciatyvų pagrindinėse srityse, kaip galimybė naudotis finansais, e, ypač suteikiant daugiau galimybių mažoms vidutinėms įmonėms, daugiau dėmesio reikia skirti strateginiams sektoriams, taip pat e, interneto ryšiui ir elektroniniams mokėjimams. Reikia investuotojams užtikrinti ilgalaikį aiškumą ir viziją apie visuomenę, kurioje gyvena. Reikia modernizuoti infrastruktūrą, informaciją inovacijos komunikacijos srityje, transporte. Mes turime taip pat galvoti apie ES teisės aktus atliekų srityje, oro srityje ir e, galvoti apie mūsų klimatokojus politiką iki 30 metų. Gerbiami nariai, ateičiai Europa, e, ateityje Europa turi galvoti apie savo jaunimą žmogaus e, tragedija, ekonominės problemos, e, žmonių tam tikrų likimas nuo šalyje yra tokie dalykai, kurių mes negalime leisti savo visuomenėje. Europa daug ką gali padaryti investuodama į savo žmonės. Mes turime užtikrinti mobilumą tarp e, darbuotojų, e, reikia e, užtikrinti geresnį mokymą, kad žmonės įgautų teisingus įgūdžius. Europos semestras yra labai gera priemonė darbo vietas kuriant ir kuriant tikrą Europos darbo rinką. Mes siūlome labai praktiškas, prie, praktiškas priemonės tam tikrą tinklą tarp nacionalinių tarnybų kurti. Ir šiais metais pateiksime užimtumo paketą, ypač dėl jaunimo. Tai bus vienas iš prioritetų ir Europos parlamentui. Gerbiami nariai, mes esame vertybių bendryje. E, mūsų dėmesys dabar nukreiptas į ekonomiką, bet turėtume nepamiršti mūsų laisvių, e, mūsų gerovės. Tam, kad auktume, kurtume darbo vietas, mes turime užtinkrinti ir piliečių laisvės. ES turi saugoti savo piliečius, galvoti apie naujas grėsmės reikia konkrečių veiksmų kitais metais, gerinant teismų bendradarbiavimą, ginklų kontrolę. Taip pat e, reikia galvoti apie Europos prokuroro instituciją. Mes turime visi užtikrinti, kad piliečiai ir bendrovės galėtų saugiai naudoti savo teisėmis ir e, laisvėmis. Kitais metais komisija taip pat ir toliau gins Europos vertybės ir interesus visame pasaulyje. Išorės prekyboje tai gali padaryti labai didelį skirtumą. Uh, 2 milijonai naujų darbo vietų gali atsirasti trump, vidutinės trukmės perspektyvoje. Mes turime daugiau dirbti su e, Japonija ir JAV ir tai susitarybai šiomis šalimis labai daug ką pakeistų. E, Nobelio e, komitetas pripažino jau ankstesnės mūsų pastangas. Mes turime dirbti toliau, turime uh, E, plėtoti e, plėtros ir kaiminystės politika. ES turi būti taikos ir vystimosi šaltinis mūsų regione ir toliau. Taip pat turime galvoti apie naujas programas, kurios leistų mums labai rimtai toliau dirbti. Pirmininkė, gerbiami kolegos, šie metai yra labai svarbus Europai. E, žingsniai per ateinančius metus nulems mūsų ateitį. Mes turime skirti savo energiją tam, kad kaip galima geriau pasinaudotume savo kadencijos galimybėmis e, pateikti e, pasiūlymus ir priimti juos iki 14 metų. Komisija mielai dirbs toliau su Europos parlamentu ir valstybėmis narėmis, kad galėtume e, nuo programų pereiti prie pažangos, kad taip pat sieksime dirbti kartu ateityje, kad sukurtume tvirtesnę, labiau pasiturinčią, klestinčią Europą. Dėkoju, dabar suteiksime žodį kalbėtojams politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, suteiksiu žodį Josef Sayer, jis kalbės EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš pradedant sakyti savo kalbą, norėčiau Europos liaudės partijos vardu paskelbti pareiškimą dėl Vengrijos revoliucijos 1956 metų, kur, kuri vyko būtent šiomis e, dienomis 2006 metais tuo tarpu. Komisijos darbo programa 13 metams yra svarbiausias strateginis dokumentas mūsų parlamentas e, komitetuose, frakcijose ir plenariniuose posėdžiuose svarsto jį jau ne pirmą kartą. E, taigi dabar mes išklausime komisijos vicepirmininko pasisakymo ir aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad komisija yra pasirengusi perimti kai kuriuos parlamento pasiūlymus pateiktus prieš vieną mėnesį ir įtrauktus į mūsų rugsėjo mėnesį patvirtintą rezoliuciją. Akivaizdu, kad krizės metu mes turime daugiau galvoti apie programavimą ir, kaip jau yra pabrėžta rezoliucijoje, komisija ir parlamentas turi veikti lankščiai ir reaguoti skubiai į sudėtingą situaciją. Aš norėčiau pabrėžti keletą aspektų, kurie yra svarbus ir kurie yra kaip iš anksnė sąlyga patvirtinti komisijos darbo programą. Akivaizdu, kad mes džiaugiamės tuo, kad komisija gina bendryje. Mes norėtume, kad geriau būtų panaudotos deleguotų teisės aktų galimybės, kurios yra numatytos Lisabonos sutartyje. Tai yra mūsų kontroliavimo galimybė komisijos atžvilgių bei kitų institucijų atžvilgių. Mes taip pat pritarame komisijai, jai siekiant sumažinti reglamentacinę naštą. Akivaizdu, kad mes negalime kalbėti apie visišką dereguliavimą. Yra sričių, kurios reikalauja didesnio reglamentavimo, tačiau reglamentavimo našta kaip tokia turi būti sumažinta. Komisija taip pat yra pasirengusi e, tobulinti ES teisės aktus, mes tam pritarėme. Parlamento žodžių nepakanka, jeigu valstybės narės teisiškai neįgyvendina ES teisės aktų. Mes pritarėme ES vizijai ir ambicijai globaliame pasaulyje, ypač atsižvelgiant į tai, ką pasakė komisijos pirmininkas Barozo rugsėjo mėnesio plenarinėme posėdėje. Mes, Europos parlamento nariai, esame tiesiogiai renkami ir esame atskaitingi už ES veiksmus ir neveiklumą. Todėl mes reikalaujame pridėtinės vertėjas ir esame pasirengę skubiai reaguoti į besikeičiančias sąlygas ir pritaikyti skubos tvarką bei procedūrą, kai ji yra būtina siekiant naudos ES piliečiams. Mes esame atsakingi už komisijos ir kitų institucijų priežiūrą, kai yra naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Mes taip pat pritarėme komisijos pozicijai dėl sanglaudos politikos. Jūs minėjote nedarbą. Šis klausimas buvo svarstamas ir praėjusių diskusijų metu. Taip pat reikia kalbėti ir apie vyresnio amžiaus žmonių įdarbinamumą bei judumo remimą. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, ir akcentuoti tai, kad reikia kurti būtinas priemonės, kad būtų sustiprinta Europos pramonės bazė. Ta sakė ir komisijos vicepirmininkas. Mūsų partijai tai yra labai svarbu. Vidaus rinkos įgyvendinimas, savalaikis įgyvendinimas yra labai svarbus dalykas ir paskutinis iš to išplaukiantis punktas yra štai toks Komisijos programa turi būti tam tikras veiksmų planas, konkretus darbo planas, tačiau jis turi būti lankstus ir sudaryti galimybės reaguoti, nes mes negalime vykdyti tik tai, dėl ko iš anksto esame susitarę. Turime reaguoti į įvairius įvykius ir į krizę. Aš norėčiau pritarti Europos komisijos darbo programai EPP frakcijos vardu. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju ponui Sair. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu norėčiau suteikti žodį e, kolegai Enrique Guerrero Salom. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos pirmininko pavaduotojų savo kalboje dėl ES, apie ES būklę komisijos pirmininkas Baroso kalbėjo apie tai, kad e, užimtumo krizės sprendimas yra svarbi prielaida įveikiant bendrą ekonomikos krizę. Ir jis taip pat minėjo, kad Europos konkurencingumas priklauso nuo jos socialinio modelio veikimo. Diagnozė yra teisinga, teiginiai taip pat, tačiau kol kas tai lieka tik tušiais žodžiais, nes tarp Baroso žodžių ir komisijos veiklų, veiklos programos e, glūdi didžiulė praraja 2012 veiklos programoje. Ja vertindami konstatuojama, kad e, pusė užsibrieštų tikslų nebuvo įgyveninta, pavyzdžiui, atsinaujinimo strategija, darbo vietų saugumo, darbuotojų e, teisų sritise nieko nebuvo nuveikta, atitinkamos rezoliu... direktyvos turėtų būti kuo greičiau pateiktos svarstyti parlamentui. 2012 metų komisija 2012 metų egzamino komisija neišlaikė, taigi ko mes galime tikėtis 2013 metais, kalbant apie kovos su skurdu ir socialinė skirtimi platformą, nedarbo, ypač jaunimo terpę problemų sprendimus kai kuriuose šalyse jaunimo nedarbas siekia 20 procentų, tai yra Europos vidurkis, o kitose šalyse jis siekia net 50 procentų, tam reikalinga atitinkama kovos su jaunimo nedarbu strategija. Sutartyse parašyta, kad užimtumo skatinimo veiksmai turi būti derinami o ekonomikos skatinimas e, turi būti vykdomas e, nepažeidžiant piliečių teisų. Tuo tarpu dabar daugiausiai dėmesio skiriama tik taupimui ir biudžeto drausmiai. Tokia politika visiškai nepasiteisina. Jeigu norime ko nors pasimokyti iš praeities klaidų, tai turime suvokti, kad e, Europos sąjunga be jo socialinio lygmens yra neįmanoma. Todėl mes raginame imtis įgyveninti ir socialinės politikos pertvarkos priemonių, įtraukti taip pat Europos semestro pasiūlymus ir nuostatas, suderinti juos su strategija Europa 2020. Turime suvokti, kad ekonomikos ir pinigų sąjunga nėra tikslas savaime, o tai yra tik tai priemonė leidžianti pasiekti e, svarbesnių tikslų. Mes reikalavome užtikrinti vyresnę paramą jaunimui, skatinti užimtumo politiką, pasitelkti bendrijos metodą, atsižvelgti į parlamento pozicijas. Pabaigai noriu pasakyti, kad ES privalo įsipareigoti e, prisidėti prie maisto fondo įsteigimo skurdžiausiams e, ES piliečiams. Jis turi pasirūpinti ES, ne vien valstybės narės. Ačiū ponui Gerero Alde frakcijos vardu, ponas Andriu Daf. Pirmininkė, ponas Baroso kalbėjo, kad paskelbs savo projektą dėl e, svarbiausių elementų, kurių mums reikia tam, kad e, galėtume sukurti ekonominę ir pinigų sąjungą. Man neaišku, kad ar tie pagrindiniai elementai apims e, pasiūlymo dėl išpirkimo fondo projektą. Būčiau labai dėkingas, jeigu komisijos narys Šefčevičius galėtų tai paaiškinti. Parlamentui bus labai sunku pritarti dviejų priemonių paketui, jeigu nebus pasiekta pažangos dėl išpirkimo fondo. Antras dalykas. E, Deja, e, buvęs komisijos narys Dali e, te, turėjo atsistatydinti Ir kaip dabar bus su uh, direktyva dėl tabako produktų? Manau, kad uh, šis klausimas labai visiems rūpi. Ir uh, norėčiau paklausti, ar jūs, ponė Šefčevičiu, dabar nesate atsakingas už uh, tą sritį, kurią kuravo ponas Daly. Jeigu taip, tai tikriausiai galite mums pasakyti, kaip yra su ta direktyva. Uh, E, labai puiku, kad numatyta daugiau teisės aktų bendrosios rinkos srityje, bet turime e, suprasti ir tai, kad dabartinis priemonių paketas taip pat nėra išbaigtas. Paslaugų direktyva. Ji yra svarbiau, viena iš svarbiausių. Kol kas ji nėra deramai įgyvendinta keletoje valstybių narių. Patentų direktyva taip pat e, laukia sprendimo. Alde frakcija nori pabrėžti, kaip svarbu yra e, baigti gyvendinti dabartinės programas. Ir įgyvendinti teisės aktus, kurie turi būti įgyvendinti. Tik tada aiškiai matysime, e, e, kokie yra tikrieji bendrosios rinkos privalumai, bendrosios rinkos, kurią bandome baigti kurti. Ačiū. Dabar ponė Ryvas Žaliųjų vardu. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, gerbiami kolegos. Šią savaitę e, tvirtinsime e, vienos agentūros biudžeto išlaidas, bet ji kaltinama tam tikrais pažeidimais, e, taip pat kaltinama tuo, kad palaiko pernelyg glaudžius ryšius su lobistais, kad yra interesų konfliktas. Taip pat žinome, kad komisijos reputacija nukentėjo E, noriu pasakyti žalių vardų ir kitų deputatų vardų, e, kad e, Džono daly atsistatydinimas, direktyvos dėl tabako produktų peržiūrėjimas gali sukelti problemų. Mes jau seniai esame susirūpinę uh, E, tuo. E, žinome, e, kad kalbam apie korupciją ir mes norime žinoti, kokios yra detalės. Visiems piliečiams tai yra aktualu. Ir joks komisaras negali būti virš įstatymo. Mes taip pat manome, kad kiek, komisaras, kaip ir kiekvienas žmogus, turi teisę nebūti apkaltintas tol, kol jo kaltė nebus įrodyta. Dar noriu paklausti, kokie yra e, konkrečiai pažeidimai, kuriais kaltinamas ponas e, Dali. Ar jūs nemanote, kad tai yra paprasčiausiai manipuliavimas, e, kuris skirtas e, sužlugdyti e, direktyvai dėl tabako produktų? Prašau jūsų pateikti mums daugiau detalių apie šį įvykį. Taip pat aš. E, supratau, kad e, ponas Baroso pasakė, jog nebus e, dėlsiama su šia tabako produktų direktyva. Mes jau ir taip dviejus metus dėlsime. Ji yra parengta ir aš prašau, kad komisija padarytų viską, kad baigtų pasiūlymus dėl šios labai laukiamos e, direktyvos. Taip pat yra E, svarbu prisiminti, kad tai e, yra visuomenės veikatos klausimas. Mes turime kažką daryti su šia direktyva, negalime laukti kitos kadencijos ir negalime pasiduoti e, tabako lobistams. Dabar ponas Malcolmas Harbor. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcijos vardu ir tų, kurie dirbo ties šią darbo programą ir vidaus rinkos programą komiteto pirmininko vardu aš džiaugiuosi tomis iniciatyvosmis, kurios yra pristatytos. Nėra čia kažko labai netikėto, bet norėčiau pabrėžti vieną dalyką susijusi su pateikimu. Aš ponui Ševčevičiui sakau, tai nėra komisijos darbo programa, tai yra naujų iniciatyvų sąrašas, bet kaip kolegos ir sakė, Svarbu yra ne tik naujos iniciatyvos, svarbu yra darbai, kurie buvo pradėti 2012 metais ir kuriuos dar būtina baigti. Tai yra labai svarbi darbo dalis ir aš pritariu tam, ką sakė daugelis kolegų. Įgyvendinimas ir reglamentų bei direktyvų vykdymas yra esminis dalykas. Pavyzdžiui, man artimiausia sritis. Aš tikiuosi, kad kitais metais bus peržiūrėta didžioji dalis viešųjų pirkimų direktyvų. Ir tai reikš, kad valstybės narės turės jas įgyvendinti, kad jos būtų vykdomos. Komisijos nariai, ponė Ševčiovičiai, aš noriu Jums pasakyti, kad komisijos darbo programa turi būti tikra darbo programa. Mes norime matyti ne tik naujas iniciatyvas, bet ir stebėti, kokia pažanga yra daroma Jūsų veiklos baruose. Mes norime matyti, ką jūs darote ir mes norime tame dalyvauti. Mano kolega Andrew Duff paminėjo paslaugų direktyvą. Mano atstovavimas komitetas labai aktyviai dirba ties šiuo klausimu. Kitas dalykas, ko man pritrūko, yra štai koks. Mes matome jūsų pasiūlymų susijusius su supaprastinimu, teisės aktų supaprastinimu, tačiau mes savo rezoliucijoje raginame komisiją tobulinti teisės aktų kūrimą ir atliepti mūsų susirūpinimą į kokybės vertinimo procedūrą. Apie tai dabar visai nėra kalbama. Norėčiau sužinoti, kodėl. Taip pat čia nėra kalbama apie peržiūrą. Taigi aš norėčiau paskatinti jūs kitą kartą atsiųsti mums tikrą darbo programą susijusią su iniciatyvomis, testinumu, kokybę ir vykdymą. Aš norėčiau, ponė Ševčiovičiau, kad tai būtų tikras darbas, nedalinis darbas. E, iš tiesų, pereikime prie to, kad visas mūsų darbas būtų dar, daromas geriau kartu. Dėkuoju. Dabar ponė Anderson, GUE frakcijos vardu. Prašom. E, labai daug apie ką galime galvoti, svarstydami Europos komisijos programą. Mes girdime labai daug naujų pasiūlymų, detalių susijusių su septyniais prioritetais. Mes tikimės, kad šie pasiūlymai atneš naudos ES piliečiams. Programa, žvelgiant į ją, mūsų nuomonė yra prarasta galimybė. Stinga radikalaus naujo požiūrio. Čia nėra kalbama apie tabako direktyvą, kurios jau seniai laukiame. Ir reikia pripažinti ir taupimo priemonių e, svarbą ir reikšmę vaikams ir moteriams. Vaikų skurdas dėl taupimo priemonių išaugo. Ir šios grupės atidžiai klausosi jūsų, kai jūs kalbate apie augimą ir darbo vietų kūrimą. Priemonės investuoti kad būtų užtikrintas augimas ir darbo vieto kūrimas, yra nepakankamos. Mes matome, kad 25 milijonai žmonių visoje Europoje neturi darbo. Šis e, žmonių skaičius auga. Taigi liūdna, kad nekalbama apie tas programas, kurios nepasiteisino. Ir aš kalbu apie viešasias paslaugas ir užimtumą. Mes neišbrisime iš krizės mažindami atlyginimus ir naikindami darbo vietas, mažindami išlaidas ir pumpuodami milijardus dolerių į bankus. Po Barozo pasisakymo rugsėjo mėnesį aš sakiau, kad jis turi pergalvoti visą tai ir jūs, ponė vicepirmininkė, turėtumėte tą patį padaryti. Turėtumėte pagalvoti, uh, kokią žalą atneša taupimo priemonės Europos piliečiams. Thank you, Mrs. Anderson. And... Dėkuoju, ponė Anderson. Dėkuoju, kad jūs vienintelė laikėtės jums skirto kalbėti limito, o dabar suteiksiu žodį ponui Šimanski, FD frakcijos vardu. Pone pirmininkė, praėjusiais metais Europos komisija siekė be kita ko įgyveninti kovos su klimato kaita paketą 2013 metais reikės pereiti prie e, apirtinių taršos leidimų prekybos sistemos trečiojo etapo. Kartu komisija siekia vis daugiau teisų kištis į atskirus valstybių narių priimamus ekonominius sprendimus. Ne parlamentas, ne valstybės narės neturėtų su tuo sutikti. Sprendimo projektas dėl prekybos CO2 emisijomis suderinimo e, yra dar vienas pavyzdys, kaip komisija gali dar labiau pagilinti krizę, ypač tai gali smokti Lenkijai, kurios e, pramonė ir verslas remiasi anglės gavybą. Taip pat e, noriu kreipti dėmesį į mano tautiečių uh, užregistruota pilietinė iniciatyva, kuria siekiama, kad nebūtų patvirtintas kovos su klimato kaita ir energetikos paketas, kuris būtų žalingas mano šaliai. Mes laikysime tą pilietinę iniciatyvą komisijos veiklos egzaminą. Noriu priminti, kad busimieji metai yra skelbiami piliečių metais. Ačiū. Dabar uh, e, panas Brons kalbės vieną minutę. Komisijos veiklos programa yra nukreipta į didesnį integraciją, o ne į Europos žmonių problemų sprendimą, nes jie tik tai e, sustiprinamas ekonomikos nuosmukis, padidinamas nedarbas. Taupimo programa yra pasmerkta didinti nedarbą, o ne su juo kovoti. Vienoje politikos sričių minimas euras ir tikro ekonomikos ir pinigų sąjunga. Euras yra vertybė e, pietų valstybėms, tačiau dėl jo kenčia jų ekonomikos. ES stengiasi gauti nuo savo išteklių, kad pagerintų savo konkurencingumą, tačiau uh, bendros valiutos valstybės ES pietuose negali konkuruoti netgi su savo regiono kaiminėmis, kadangi vis labiau juntama konkurencija iškylančios ekonomikos šalių, kuriuose taikomas vergoviškos darbo sąlygos. Ačiū ponui Bronsui, dabar žodis komisijos pirmininko pavaduotojai Šefčevičiui. Ačiū ponė pirmininkė, pamėginsiu sureaguoti į dažniausiai pasitaikiusius klausimus ir teiginius. Komisijos veiklos programa. Turiu pasakyti, kad tai buvo patvirtinta tik prieš pusantros valandos ir iš karto po patvirtinimo norėjau ją jums pristatyti ir aš esu tikras, kad greitų laikų galėsite dar šiandien susipažinti su visu darbo programos tekstu dėl deleguotojų ir gyvendinamųjų aktų mes su ponu Sairiu kartu dirbame, siekdami susitarti, kaip geriau būtų naudoti abu dokumentų tipus deleguotusius ir įgyvendinamosius aktus. Reikia remti sutarties nuostatomis, kuris, kuriuose aiškiai apibrėžta, kokioms politikos ir tiems taikomi deleguotieji, kokioms įgyvendinamieji aktai. Komitetų pirmininkų suėgo, delegacijos vadovų suėgoje, e, tingiame susitikime, susitarėme, kad turėtume geriau koordinuoti teisėkuros procesą, nes kartais atsitinka taip, kad deleguotieji aktai arba įgyvendinami aktai tampa tam tikrų e, dėrybinių e, objektų Todėl komisijai dažnai tenka kreiptis į teisingumo teismą tam, kad būtų panaikinami kai kurie teisėkuros sprendimai dėl to, kad buvo pasirinkti netinkami teisiniai instrumentai ar priemonės. Todėl siūlytume glaudžiau bendradarbiauti, laikyti sutarties nuostatų ir e, nesinaudoti deleguotaisiais arba įgyvendinamaisiais teisės aktais e, e, kaip e, darybų įrankių. Komisija yra pateikusi atitinkamus pasiūlymus 31 procentų ir daugiau sumažinti biurokratinę naštą. Dabar bendromis pastangomis turime įsitikinti ir stengtis, kad valstybės narės pasinaudotų atitinkamomis biurokratijos mažinimo galimybėmis. Šiuo, taip pat turime suvokti, kad ne visos supaprastinimo procedūros patvirtinamos Europos lygmenių yra perimamos nacionalinių lygmenių. Taigi turime bendromis pastangomis stengtis, kad biurokratijos mažinimas būtų juntamas valstybėse narėse. Pritariu ponui Harborui, kad reikia visą laiką gerinti poveikio vertinimo procedūras. Taip pat džiaugiuosi, kad parlamentas pasitelkę savo gebėjimus atlikti atitinkamų pakeitimų, e, teikiamų pakeitimų poveikio įvertimo, manau, kad tai pagerintų bendrą mūsų pasiūlymų poveikio įvertimo vaizdą. Kalbant apie veiksmingumą, komisijos veiklos 2012 metams buvo pasiūlytos 16 iniciatyvų, mes kol kas įgyvendiname tik 8, aišku, metai dar nesibaigė. Taigi, manau, kad mes sugebėsime tradiciškai savo užsibrėžtus tikslus pasiekti, nes 2010 ir 2011 metais mes 90 procentų įgyvendindavome savo programuose iškeltus tikslus. Manau, kad šiais metais galime tikėtis panašių rezultatų ir panašių skaičių. Kalbant apie užimtumo krizę, apie tai buvo kalbama, Enrique apie tai kalbėjo. Kitiems metams tai turėtų būti prioritetinis klausimas ir galiu Jūs patikinti, kad taip ir bus. Greitų laikų mes pristatysime jaunimo užimtumo teisės aktų paketą, kuriame bus numatytos jaunimo užimtumo garantijos, remsimės aštuonių darbo grupių, kurios veikia valstybės narėse turinčios didžiausią nedarbą patirtimi ir mes tenksimės greitai ir sklandžiai skirti lėšas ir e, tokiu būdu galėsime sukurti daugiau nei 400 tūkstančių naujų darbo vietų. Taigi e, tam galėsime panaudoti ES fondo lėšas. Šįryt svarstėme daugiametę finansinę programą ir mano visose pasisakymuose aš kartoju tą patį dalyką. Privaloma užtikrinti, kad 25 procentai ES fondų lėšų kitoje daugiametėje finansinėje programoje būtų skiriama Europos socialiniam fondui. Komisija labai šios pozicijos laikosi šio klausimu. Mums nepriimtinas e, joks šios procentinės dalies pakeitimas. Tikiuosi, kad sugebėsime įtikinti šio pasiūlymo naudingumu valstybės narės nes ES paramos naudojimas kurti naujoms darbo vietoms, geresnių sąlygų sudarimui e, jaunimo, siekiant darbinti jaunimą ir vyresnio amžiaus žmonės duoda vaisių. Kai kurie kalbėtojai kalbėjo ir e, minėjo staciją susijusią su tabako direktyva, mano būsi kolega komisijos narį dalį dėl komisijos nario atsistatydinimo Galiu pasakyti, kad po to, kai Olafas pradėjo atitinkamą tyrimą ir prasidėjo e, Olafo ataskaitos svarstymas, kuriame dalyvavo komisijos pirmininkas ir komisijos narys, visiškai akivaizdu, kad jis privalo atsistatydinti, ypač siekiant išsaugoti Europos komisijos reputaciją. Procesas, kaip žinote, jau prasidėjo, turiu menyje naujo komisijos nario paskirimą. Tikiuosi, kad e, naujo komisijos nario klausimai bus surinkti per kelias savaitės ir jis galės pradėti dirbti greitų laikų. Jau svarščiau su Envi komiteto pirmininku mūsų planus artimiausiams savaitėms, ponu Harboru po kelių minučių susitiksime, noriu patikinti, kad pradėti darbai tęsis, visi trejato numatyti susitikimai bus rengiami ir kalbant apie tabako direktyvą, komisija yra labai svarbu, kad šios kadencijos e, parlamentas toliau dirbtų rengiant tabako direktyvą. Mes siekime parengti tinkamą, gerą pasiūlymą, kurio remdamasis Europos parlamentas galėtų kuriam galėtų Europos parlamentas pritarti per pirmąjį svarstymą. Ir aišku, būtų buvo geriau, jeigu tas pats komisijos narys būtų atsakingas e, už šią procedūrą nuo trilogų sustikimų pradžios iki pabaigos, tačiau aš tikiuosi, kad tas uždėlsimas truks tikrai neilgai. Galiu jūs dar kartą patikinti, kad tabako direktyvos pristatymas laiku, kad parlamentas galėtų laiku priimti sprendimus, komisija yra prioritėtinis klausimas. Ačiū pana Šepčiovičiui. Diskusijos dėl komisijos darbo programos 2013 metais baigtos. Kitas darbo tvarkės punktas yra pono Morei.